dar kartą pabrėžiame, kad mums reikia Lietuvos pirmininkančios valstybės paramos, kad e, dėrybos pajudėtų iš mirties taško. Kita vertus, politikai turi rodyti politinę valią rasti sprendimą, tačiau tai nėra politinė problema, tai yra daugiau problema susijusi su sutartimi. Su ir taryba bei komisija turi susitaikyti ir pripažinti tą naują vaidmenį, kurį Lisabono sutartis suteikia Europos parlamentui. Ir parlamento įgaliojimai turi būti visiškai gerbiami. Dar vienas dalykas, kuris buvo aptartas, tai susitarimų išoriniai aspektai ir tai, kad trūksta toje srityje rezultatų. Taigi, dar sikačiu Jums, ministrė, kad e, su mumis jau susitikote du ar netgi tris kartus. Ir dar sik galiu šviežiai pakartoti parlamento pasiryžimą konstruktyviai dirbti su pirmininkančia valstybe. Manau, kad ir jūs laikotės tokios pat pozicijos, jeigu rink, dirbsime ranka rankon, rezultatai bus daug ryškesni nei einant skirtingais keliais. Taip galima pasakyti apie bet kurią įstaigą - parlamentą, tarybą arba komisiją. Reikia dirbti kartu, o ne žiūrėti vien savo interesų. Manau, kad jūs tokiai minčiai pritarsite. O dabar, ministrė, norėčiau suteikti jums žodį, kad papasakotumėt apie pirmininkavimo prioritetus. Eh, ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai, Europos komisijos atstovai, ponai ir ponios. Lietuva pirmą kartą šalies istorijoje pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai ir man tenka didelė garbė šiandien būti čia ir jūsų komitetui pristatyti mūsų pirmininkavimo programą žuvininkystės klausimais. Pirmininkavimas Europos Sąjungai, kuri nuo Liepos pirmos dienos įstojus Kroatijai jungia jau 28 valstybės narės, istorinis iššūkis mano šaliai. Tuo pačiu tai ir galimybė. Galimybė parodyti, kad maža šalis gali kokybiškai ir efektyviai spręsti iškylančias problemas. Taip pat tai ir atsakomybė, kurią vertiname ir kuriai esame pasirengę. Sieksime sažiningai tarpininkauti sprendimų prieimimo procese, užtikrinti ES darbų testinumą ir į šį procesą įtraukti visus susijusius partnerius. Sieksime, kad mūsų pirmininkavimas būtų veiksmingas ir orientuotas į rezultatus, kad pasiektumėm savo tikslus sukurti patikimą, augančią ir atvirą Europą. Vienas iš mano, kaip tarybos pirmininko uždavinių, konstruktyviai ir produktyviai bendradarbiauti su jumis, kaip vienu iš teisės aktų leidėjų bei partnerių, bei mūsų bendrų darbų užtikrinti kuo geriausius rezultatus Europos Sąjungos piliečiams. Jie tikisi, kad imsimės vadovaujamo vaidmens ir orientuosimės į darbą ypač tokiais esminiais klausimais, kaip bendrosios žuvininkystės politikos reforma, taip pat trumpojų laikotarpių aktualiais klausimais, kai žmonių pragyvenimo šaltiniams kyla pavojus. Tikiuosi su jumis labai glaudžiai bendradarbiauti, aktyviai svarstant mums tenkančios didelės apimties ir svarbios teisėkūros darbo tvarkės punktus, o savo komandai irgi nurodžiau glaudžiai bendradarbiauti su šio komiteto nariais. Pirmiausiai norėčiau supažindinti su bendraisiais Lietuvos pirmininkavimo prioritetais. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai programa yra orientuota į patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimą. Tai yra visapusiška programa apimanti ES finansinio stabilumo, ekonominio augimo ir užimtumo, ypač jaunimo tarpe, skatinimą, bendrosios rinkos stiprinimą bei regioninio atvirumo ir saugumo siekius. Mano, kaip ES žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos pirmininko, Bendra vizija yra padėti sukurti modernų, konkurencingą bei tausojantį žuvininkystės sektorių, kuris kurtų darbo vietas bei prisidėtų prie ekonominio augimo, bet tuo pačiu metu rūpintusi žuvų išteklių atkūrimu ir apsauga. Prieš išsameu pristatydamas pirmininkaujančios Lietuvos programą žuvininkistės srityje, norėčiau padėkoti prieš mane pirmininkavusiam Simonui Konvejai už puikų darbą ir užmojį siekiant susitarimo su jūsų komitetu dėl pagrindinio reglamento ir bendro rinkos organizavimo. Tai puikus pasiekimas kuris parodo, kiek galima nuveikti, jei tik netrūksta politinės valios. Tai išskirtinis politinio lyderiavimo pavyzdys ir čia aš norėčiau labai padėkoti pranešėjams Ulrikei Rodust ir Straunui Stevensonui bei jų šešėliniams pranešėjams, taip pat jums pirmininkė, už tai, kad prisidėjote prie šio svarbaus minėjimo. E, laimėjimo. Esu įsitikinęs, kad sutelkę politinę valią, tokių pat sėkmingų rezultatų galime pasiekti Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo klausimu. Na, o dabar norėčiau įsameu pristatyti pagrindinius mūsų pirmininkavimo prioritetus žuvininkystės srityje. Mūsų prioritetus galima suskirstyti į dvi grupės. Pirmoji – daryti pažangą Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo klausimu, kuris yra trečiasis bendros žuvininkystės politikos reformos ramstis. Antroji grupė, kuri yra susijusi su tuo, kad tai antrasis pusmetis – tai yra priimti pasiūlymus dėl 2014 metų bendrų leidžiamų sužvejoti kiekių ir kvotų. Su bendrosios žuvininkystės politikos reforma susijęs mūsų prioritetas bus pasiekti susitarimą su jumis dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo. Kaip jums yra žinoma, nuo praėjusių metų spalio mėnesio mes jau turime parengę dalinį bendrą tarybos požiūrį. Mūsų tikslas kitą savaitę taryboje susitarti dėl visapusiško bendro požiūrio, kad kai tik būsite pasirengę, jūs Europos parlamentas galėtumėm pradėti dėrybas siekdami sutarimo. Taryboje svarbiausias likęs įspręsti klausimas yra fondo lėšų paskirstimo kriterijai. Visų mūsų siekis, kad šis fondas veikti pradėtų kaip galima mažiau vėlodamas, todėl norėčiau, kad dėl šiandien jūsų priimtų keitimų artimiausių metų balsuotų, pa, balsuotų parlamento plenarinę sesiją ir mes netrukus galėtumėm pradėti dėrybas. Kaip puikiai žinote, didžiąją antrojo pusmečio dalį, o gal ir visą antrąjį pusmetį, taryba bus atsakinga už tai, kad būtų atliktas parengiamasis darbas ir būtų nuspręsta dėl kitų metų įvairių bendrų leidžiamų sužvejoti kiekių ir kvotų. Šiais metais turėsime priimti keturis sprendimus. Pirmas dalykas, kurį padarysime, tai kitą savaitę taryboje surenksime pasikeitimą nuomonėmis dėl komisijos komunikato konsultacijos dėl 2014 metų žvejybos galimybių. <clears throat> Komunikate yra daug teigiamų dalykų, nors reikia dar daug ką ir nuveikti. Pirmiausiai, dabar žinome, koks yra 80 procentų sužvėjojamų žuvų kiekio apimančio 41 išteklių didžiausias galimas tausios žvejybos laimikių pagal žuvų mirtingumą dėl žvejybos. Daugiau nei 60 procentų šių išteklių jau žvejojame taikydami didžiausio galimo tausios žvejybio, žvejybos laimikio sistemą. Šis tikslas pasiektas dviejais metais anksčiau nei jį nustatėme. Jo siekiama, kad didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio sistema būtų pradėta taikyti iki 2015 metų, kai tai įmanoma. Sieksiu vadovautis šią teigiamą tendenciją ir sunkiu savo pirmtakų įdėtų triusu. Antra, labai padidėjo išteklių kuriems turime parengtas kiekybinės mokslinės rekomendacijas skaičius. Tai yra labai svarbu, nes tai mums suteikia duomenų, kuriais remdamėsi galime priimti sprendimus. Trečia, žvejybos pastangos, e, pa, e, pajėgos gerokai sumažėjo. Dėl to mažėja žvejybos poveikis žuvų ištekliams o tai leidžia jiems atsigauti ir didėti. Apskritai išteklių būklė Baltijos ir Šiaurės jūrose yra gera, o vakariniuose ir Pirėnų pusėsalio vandenise, taip pat viduržemio ir juodoje jūroje reikia vykdyti tolimesnį darbą. Primant sprendimus dėl bendrų leidžiamų sužvėjoti kiekių, reikia laikytis trijų pagrindinių principų. Pirm, pirma, įgyvendinti ilgalaikius valdymo planus, jeigu jie yra patvirtinti. Antra, iškart taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio sistemą jeigu tai leistų padidinti bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį. Trečia, atsižvelgti į socialinius ir ekonominius klausimus, nežvėjai turi užsidirbti ypač šiais sunkiais ekonominiais laikais. Tarybos tvarkaraštis dėl bendrų leidžiamų sužvejoti kiekių yra toks. Tai ančiuviai Liepos mėnesį, Baltijos jūroje taikomi bendri leidžiami sužvėjoti kiekiai spalio mėnesį. Jodoje jūroje taikomi bendri leidžiami sužvėjoti kiekiai gruodžio mėnesį. Pagrindiniai bendri leidžiami sužvėjoti kiekiai gruodžio mėnesį. Taip pat norėčiau pako, pakomentuoti ir kitus siūlymus. Pirmiausiai draudimą išmesti į jūrą žuvis, tai yra bendrasis reglamentas. Kitas prioritetas tarybos posėdžiuose bus būtent šio reglamento svarstymas, dėl, e, dėl kurio susitarėme įgyvendinimas. Laukiame komisijos pasiūlymo dėl reikiamų galiojančių teisės aktų pakeitimo. Tai bus svarbus teisės aktas, todėl norėtumėm pradėti prie jo dirbti galimai greičiau. Tuo tikslu ministrai sieks bendrojo požiūrio dėl pasiūlymo spalio mėnesio tarybos posėdėje. Yra keletas pasiūlymų suderinti galiojančius teisės aktus su Lisabonos sutartimi esame pasirengę aptarti su jumis pasiūlymą dėl techninių priemonių viduržemio jūroje suderinimo. Padarysime, ką galime, kad aptartumėm ir kitus pasiūlymus. Galbūt dėl banginių šeimos gyvūnų, tačiau turime nedaug laiko. Būsiu su jumis atviras, tai nėra mūsų pirmailis prioritetas. Lietuva pirmininkavimo metu dirbs su jumis siekdama tikro dialogo dėl ilgalaikių valdymo planų. Tai klausimas, dėl kurio pastarosius trejus metus tarp tarybos ir parlamento buvo nesutarimų. Aš visiškai suprantu šio klausimo svarbą parlamentui ir tarybai. Valdymo planai yra bendros žuvininkystės politikos sėkmės pavyzdys. Ten, kur jie taikomi, laikui bėgant žuvų ištekliai buvo atkurti, kaip Baltijos jūros valstybės atstovas galiu paminėti Baltijos jūros rytinės menkės pavyzdį. Taigi, ilgalaikiai planai yra itin svarbi priemonė siekiant tausios žuvininkystės Europos Sąjungos vandenise. Pripažįstame, kad ši tema yra opi, tačiau taip pat žinome, kad abi pusės turi daug geros valios, kad būtų rastas tinkamas šio labai svarbaus klausimo sprendimas. Kita vertus, yra sudėtingų aspektų, kuriuos nelengva įspręsti. Nemažiau svarbu tai, kad reikės apsvarstyti teismo sprendimo byloje dėl menkių išteklių plano padarinius. Tvirtai tikiu, kad sprendimą vis dar galima rasti. Šių metų pradžioje ministrai beveik vieningai pareiškė, kad ilgalaikiai valdymo planai yra ir toliau bus vienas iš svarbiausių tausaus žuvininkystės valdymo elementų. Svarstydama bendros žuvininkystės politikos reformą, taryba taip pat įsipareigojo dirbti kartu su parlamentu ir komisija, kad būtų rastas sprendimas, kurio būtų atsižvelgta į abiejų pusių teisinės nuomonės siekiant pirmenybės tvarka sudaryti palankesnės sąlygas daugiamečiams planams naujojų laikotarpių po bendros žuvininkystės politikos reformos. Tarp institucinė darbo grupė galėtų toliau nagrinėti šį klausimą. Ruduo taip pat išorės žuvininkystės politikai yra intensyvus metas – Spalio mėnesį tarybos posėdėje bus pasikeista nuomonėmis, kad būtų pasirenkta metinėms konsultacijoms su Norvegija ir metiniam tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos susitikimui. Žvejybos partneristės susitarimų srityje pagrindiniai klausimai yra susiję su Mauritanija ir Maroku. Mauritanijos atveju nekantriai laukiame parlamento sprendimo pritarti ar ne tam, kad ES sudarytų naują žvejybos partnerystės e, susitarimo su Mauritanija protokolą. Jei parlamentas nedotų pritarimo, pasiekmės atitinkamiems šiuo metu ten žvejojantiems Europos Sąjungos laivynams galėtų būti pakankamai sunkios ir kiltų grėsmė dėryboms dėl naujojo protokolo ateityje. Pirmininkaujanti Lietuva pripažįsta, kad žvejybos galimybės sumažėjo, o naujojo protokolo techninės sąlygos yra griežtesnės ir gali nuvilti <clears throat> ekonominė prasme. Tačiau jos turėtų būti naudingos kontrolės ir išsaugojimo srityje. Kai kurie patobulinimai buvo pasiekti vasario mėnesį jungtinio komiteto posėdyje bei birželio mėnesį techninėme posėdyje. Maroko atveju žvejybos laivynas nekantriai laukia, kada pavyks įspręsti naujojo protokolo pasirašymui trukdančias problemas, bei prašo kuo greičiau pasiekti susitarimą. Mes taip pat atidžiai sekame dėrybų eigą. Tokia būtų trumpa svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo prioritetų apžvalga žuvininkystės srityje. Gerbiamas pirmininkė, Pirmininkavimas tarybai mums yra naujas iššūkis, ypač kai darbo tvarkėje yra numatyta tiek daug klausimų ir kai tikimasi realių permainų mūsų bendroje žuvininkystės politikoje. Šiais 2013 Europos piliečių metais mes turime dar kartą prisiminti apie savo bendrą atsakomybę už Europos žmonės ir susitelkti bendram darbui. Dabar esame paskutinėme bendro žuvininkystės politikos reformos etape. Mūsų visų laukia daug darbų, todėl tikiuosi glaudžiai, aktyviai bei svarbiausiai efektyviai ir konstruktyviai bendradarbiauti su jumis ir tikiuosi, kad mūsų bendrą darbą vienis bendras tikslas sėkmingai įgyvendinti svarbiausius uždavinius iki 2014 metų bei tais metais įvyksiančių parlamento rinkimų, siekiant užtikrinti geresnę ateitį mūsų jūroms ir žvėjams. Dėkoju uždėmesi. Gerbiamas pirmininkė, su malonumu atsakysiu į visus jūsų ir komiteto narių klausimus dėl Lietuvos pirmininkavimo programos. Ačiū. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, seguramente hay. Dėkoju. Įsivaizduoju, kad klausimų bus nemažai, taigi suteiksiu galimybę pasisakyti keliems kolegoms. Paprastai pirmiausia pasisako koordinatoriai, po to komiteto nariai, tačiau koordinatoriai jau turėjo galimybę pasisakyti prieš tai, tai mes pasistengsime suteikti galimybę pasisakyti, kuo galima didesniam kiekiui mūsų komiteto narių. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ministrui už tai, kad jis pas mus atvyko. Aš jau anksčiau buvau paprašysiu žodžio. Dabar labai atidžiai klausiausi, ką jūs pasakėte. Jūs pristatėte bendrą darbo programą. Ačiū už tai, kad e, esate taip įsitikinęs dėl tų ilgalaikių valdymo planų, dar niekada negirdėjau, kad, kad, kad taip aiškiai kalbėtų pirmininkaujančio šalies ministras. Labai esu jums dėkinga už tai, kad jums tai tikrai svarbus dalykas. Dar norėčiau šitą priminti. Kai vyko trilogai dėl bendro reglamento, mes susitarėme, kad reikia įkurti task force darbo grupę, kur dalyvautų visos trys institucijos. Ir man atrodo, jums uh, tektų užduotis e, paremti tokios grupės kūrimą ir tai organizuoti. Aš norėčiau paprašyti tai padaryti kiek įmanoma greičiau. Esu įstikinusi, kad jūs tai padarysite. Man atrodo, jūs ir pats įsitikinęs, kad e, žvėjams e, yra pats geriausia, pati geriausia išeitis turėti tokius ilgalaikius valdymo planus. Taip pat aš dar norėčiau jūsų paprašyti daugiau dėmesio skirti ir pranešimui dėl giliavandenių žuvų rušių. Tikrai labai norėtųsi tą pranešimą patvirtinti dar šios kadencijos metu. Tai labai svarbu mūsų frakcijai. Aš jau viską anksčiau pasakiau, kas man svarbu, taigi dabar negaišinsiu kitų kolegų laiko. Ačiū. Ačiū, panė Liovin. Uh, uh, Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad ministras atvyko į mūsų komitetą. Taip pat norėčiau pateikti keletą klausimų dėl jūsų prioritetų. Visų pirma, anksčiau nepaminėjau, kad buvau pranešėja rengianti pranešimą dėl žuvininkystės politikos išorės aspektų. Taigi man buvo labai malonu išgirsti, kad tarp jūsų prioritetų yra ir susitarimai dėl susitarimai su Mauritanija bei Maroku. Taip pat norėčiau priminti, kad Europos parlamentas turi labai aiškę poziciją dėl e, būsimų e, susitarimų žuvininkystės rytyje. Tokie susitarimai turėtų būti tvarūs. Dabar tie e, susitarimai ir vadinasi tvarų susitarimai. Laikomasi štai kokiu principu. Neturėtų būti sužvejojama daugiau žuvies, negu kad reikia vietiniai bendruomeniai, o taip pat kitas svarbus principas tai yra žmogaus teisų paisimas. Europos parlamentas jau daug kartų yra tai pabrėžęs. Jeigu nepaisoma šių svarbių principų, tai Europos parlamentas neišreikš savo pritarimo e, jokioms, jokiems žuvininkystės susitarimams ateityje. Taip pat norėčiau jūsų dar kai ko pasiteirauti, kai kas man buvo neaišku. Gal galėtumėte e, dirbti šiose stritise ir pirmininkavimo metu. Uh, Jau kolegė kalbėjo apie giliavandenių žuvų rušių reglamentą. Labai svarbu, kad būtų tęsiamas darbas šioje srityje. Europos komisija pasiūlymą jau pateikė prieš daug laiko. Kiek aš žinau, taryba kol kas dar to pasiūlymo net neaptarė, dar nėra dar nebuvo net paties pirmojo etapo, taigi norėčiau pastarauti, ką jūs ketinate daryti. Taip pat jūs kalbėjote ir apie bendrąjį reglamentą, o taip pat ir apie draudimą išves, išmesti žuvis į jūrą. Bet jūs nepaminėjote Skagerak. Ten jau kitais metais turėtų būti pabandyta įgyvendinti tą draudimą išmesti sužvėjotą žuvis į jūrą. Kokia čia yra situacija? Dabar dėl kvotų ir bendrų leidžiamų sužvėjoti kiekių. Taip, iš tikrųjų, e, šie metai labai svarbus, nes ES pirmą kartą nustatys BLSK ir kvotas tam, kad būtų pasiektas toks tikslas kaip išteklių atsikūrimas. Tam, kad 2015 metais būtų galima pasiekti maksimalų BLSK. Quotas this time, so we really with maksimalus leidžiamas užvėjoti kiekis. Kaip manote, kokia yra tikimybė, kad bus pasiektas tas tikslas, dėl kurio sustarė be institucijos, tai yra tikslas dėl didžiausio galimo tausio žvejybos laimikio? Jeigu norima tai pasiekti iki 2015 metų, tai tikslas tikrai yra ambicingas. Pirmininkaujančiai šaliai dar norėčiau e, priminti, ką susitarė abi institucijos, kai e, tai toks tikslas turėtų būti uh, siekiamas, kai tai yra įmanoma. Taigi, ko gero, nesiūlytumėte mažiau ambicingesnio tikslo. Na ir galiausiai dėl ilgalaikių uh, valdymo planų čia taip pat reikėtų siekti pažangos. Ačiū. Gracias, señora Robin. <clears throat> Señor Sánchez Precedo. Muchas gracias. Yo quisiera dar <clears throat> la bienvenida. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti e, ministrą atvykusi pas mus. Noriu Jums palinkėti sėkmės. Galiu Jūs patikinti, kad mes su Jumis norime glaudžiai bendradarbiauti per šį ateinantį svarbų pusmetį. Tikrai norėtumėm, kad būtų imtasi reformų dėl susijusių su e, BŽP. Iš karto noriu tarti keletą žodžių apie išorės aspektus ir Mauritaniją. Kol kas Europos parlamentas dar nėra paskelbęs jokios deklaracijos. Kalbama ne apie sprendimo atidėjimą, ne. Norima labai aiškiai parodyti Mauritanijos institucijoms, kad yra tam tikras disbalansas dabartinėme protokole. Nėra užtikrinta tinkama pusiausvėra ir kad Europos Parlamentas yra teisėtai susirūpinęs, pagristai susirūpinęs. Mes manome, kad reikėtų panaudoti turimą laiką ir išspręsti dar esančius atvirus klausimus. Mums labai svarbu, kad ir toliau ten būtų galima žvejoti. Ir taip pat mes norėtumėm, kad žvejyba būtų tvari, tausojant aplinką. Taigi tikrai labai norėtumėm, kad jūs tarybai perdotumėte mūsų žuvininkistės komiteto susirūpinimą tam, kad būtų galima sėkmingai baigti šį procesą. Ačiū, pana Stevenson. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti Lietuvos ministrą. Tikrai buvo labai malonu susitikti su jumis per pietus ambasadoje kažkuria diena. Džiaugiuosi tuo, kad jūs paminėjote ilgamečių planų svarbą. Jūs jau esate aštunta pirmininkaujantį šalis, kuri tai padarė. Prieš tai pirmininkavusios septynios šalis tiesiog daug pažadėjo ir nieko nepadarė. Ir tikiuosi, kad Lietuvos atveju bus kitaip. Ministre, dėl kitų klausimų. Ar jūs pritarėte, kad Europos komisija teigia, kad kol kas ES turi per daug laivų. Jeigu jūs e, tam pritarėte, kaip manote, ar tikrai prasminga iš panaudojant europinius pinigus statyti naujus laivus? Ačiū. Gracias, señor Stevenson. Señora García Hierro. Gracias, señor presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. norėčiau pasveikinti ministrą ir norėčiau jūs paraginti kreiptis į mus ir ypatingai galite tikėtis ispanų socialistų paramos rengiant ir gyvendinant valdymo planų politiką. Esate iš nedidelės valstybės ir tikrai pas jūs yra daug ambicingų įgudusių žmonių, profesionalių žmonių, kurie sugeba nuveikti kur kas daugiau nei iš šalių, kurios yra didelės. Taigi tai yra tikrai kompetentingi asmenys ir jūs užsibrėžėte labai ambicingos programos. Na ir mes su dideliu susidomėjimu žiūrėsime, kaip jums sekasi pirmininkavimo metu tikimės daug vaisingų rezultatų. Aš norėčiau užduoti Jums vieną klausimą. Na, nenoriu teikti, kad turite būti dar labiau įsitraukiantis ir pasiaukojantis nei jūsų pirmtakas, tačiau turime nepamiršti ir ekonominių socialinių sąlygų. Ir pagrindinė problema, kurią dabar bandome išspręsti, ekonominio nuosmukio sąlygomis yra ta, kad, na, dėja, dėl dabartinės politikos matome vis daugiau skurdo, mažiau darbo vietų, mažiau galimybių žmonėms. Ir tas pasakytina ir apie žuvininkystės sektorių. Mano valstybė, valstybėje 80 procentų žuvininkystės sektoriaus e, e, darbuotojų tiesiog yra maži pakrančių žvėjai ir mes norime jiems padėti išgyventi ir tikrai turime imtis rimtų pastangų šioje srityje. Ir šį rytą mes patvirtinome fondą balsavimo metu ir tas fondas tikimės padės ypatingai jauniems žmonėms, žmonėms ir tikimės, kad pasikeis žuvin, nuomonė ir apie žuvininkystę ir žvejybos įvaizdis. Ir uh, Svarbu pasakyti, kad reikia apie žuvininkystę kalbėti ne tik tai apie BVP dalį, bet turime kalbėti ir apie ilgalaikės tradicijas, tam tikrą mentalitetą su tuo susijusi. Nes iš tiesų labai svarbu, kad būtų uh, vykdomos tokios sąmon, sąmoninimo kompanijos, tai yra labai svarbu. Ir taip pat Ispanijoje daug yra suvartojama žuvies ir aišku, išorės politika mums yra labai e, svarbi, išorės matmuo žuvinkystės politikoje. Mes turime taikyti visgi tas pačias sąlygas ir trečiosiom šalims, tokias pačias, kokias taikome Europos Sąjungai turime pasirūpinti pakankamą kokybę piliečiams. Žinau, kad stebuklų neįmanoma per tokį laiką e, padaryti, bet aš tikiuosi, kad imsitės pastangų ir e, ypatingai tokiamis šalimis kaip Marokas, nes čia yra gan sudėtinga situacija, ten sunku užtvir, įtvirtinti tvarų, e, tvarę žvejybą. Dažnai tie žvėjai neturi kitų pragyvenimo šaltinių. kartais tiesiog galioja tokios nerašytos taisyklės ir e, tas taisyklės turime pritaikyti ir kitur. Taigi mes tikrai padėsime jums kiek įmanydami. Ačiū, panas Galegeris. Ačiū, pirmininkė. Pone ministrė, aš norėčiau palinkėti jums sėkmės per šią kadenciją, per šį pusmetį ir aš tikrai noriu pasakyti, kad visi komiteto nariai bendradarbiaus su jumis, siekiant jums įgyvendinti pirmininkavimo programą, kurioje yra daug elementų. Ilgalaikiai valdymo planai. Labai svarbu, kaip jūs pats sakėte, pasiekti tvarumo. Tai yra tų planų esmė. Tai yra tiek svarbu, kaip ir pagrindinis reglamentas. Ir tik tokiu būdu mes pasieksime tvarumo. Tačiau jeigu tikrai kažką norėsite padaryti, tai jūs ir pasieksite rezultato. Ir ne, ne jūs, o mes būsime sunerime dėl to, kad turėjome penkerių metų kadenciją ir per penkeris metus mums nepavyko nieko pasiekti. Taigi tikiuosi, kad dirbdami iš vien kartu mes e, kažko pasieksime. Ta tarp, tarp institucinė darbo grupė tikiuosi irgi pasieks gerų rezultatų. Šalia to Dar norėčiau vieną dalyką paliesti, kas nėra jūsų atsakomybės rytis, bet aš tikiuosi, kad jūs stebite atidžiai situaciją dėl e, netausios žvejybos ir sankcijų. Kadangi negalime leisti, kad komisija kaltintų parlamentą ir ypatingai tarybą. Kaltintų tarybą, nes jūsų pirmtakas labai aiškiai mums pasakė, dalyvaujant ir komisarui, kad taryba buvo taryba tam pritarė ir tikrai buvo pasakyta prieš priekybos sankcijas dėl netvarios žvejybos. Taigi labai svarbu, kad jūs taryboje stebėtumėte, kas vyksta. Ir tikiuosi, kad šiandien dar vėliau daugiau sužinosime, kai susitiksime su komisare. Taigi norėčiau pagirti jūs už tai, kad savo įžanginėme žodyje jūs kalbėjote apie tai, kaip svarbu pabrėžti socialinius ekonominius klausimus, nes žvejyba vyksta tose vietose, kur nėra kitų darbo vietų. Ir mes visuomet turime surakti pusiausvę tarp tausumo, tarp ekonominių, socialinių veiksnių. Ir aš labai džiaugiuosi, kad savo kalboje jūs tuos dalykus akcentavote. Muchas gracias. ¿Alguien más va a intervenir? No tenía ninguna petición más de palabra. Labai ačiū, nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Taigi, gerbiamas ministrė, žodis jums. E, e, dėkoju už pateiktus pasiūlymus, klausimus, jos pasižymėjome E, ir tikrai e, dirbdami šį pusmetį atsižvelgsime į juos. Labiausiai, aišku, dėkoju visiems už palinkėjimą pirmininkavimo progą. Tikrai ačiū Jums. E, dabartin norėčiau trumpai atsakyti į pateiktus klausimus, kurie buvo išsakyti šiek tiek jos apjungdamas. Tai pirmiausia, norėčiau į ponios Ulrike Rodust klausimą dėl daugiamečių žuvų išteklių valdymo planų ir tarp institucinio konflikto bei darbo grupės. Norėčiau paminėti, kad mes esame e, pasiryžę glaudžiai dirbti šio klausimu su jumis, siekiant įspręsti šį klausimą. Ir aš kaip tarybos pirmininkas tikrai palaikysiu tą iniciatyvą, kad ir, darb, ir, ir mano komandos žmonės glaudžiai dirbtų ir bendrautų ieškodami geriausios išeities. Na, o visumoji daugiamečiai planai, aišku, yra viena iš pagrindinių reformos tikslų įgyvendinimo. Todėl, e, mano nuomonė, labai svarbu rasti galimai greičiau bendrą sutarimą, įsprendžiant e, esamus nesutarimus ir pereinant prie konkrečių planų tvirtinimo. Tikiuosi, kad esant abie, abipusiam geranoriškumui, visą to galima pasiekti, diskutuojant ir taip toliau. Taip pat, e, kaip ir buvo paminėta, kad daugelis e, prieš tai pirmininkavusių šalių žadėjo spręsti šį klausimą. Čia ponas Stevenson minėjo. E, tačiau manome, kad šiuo metu esame gan palankioje situacijoje dėl šio klausimo sprendimo, nes turime reformos reglamentą Konkrečiai kalbame jau apie darbo grupę, kuri tikrai galėtų kompetitingai ieškoti kompromiso. Taip pat kviečiu ir parlamentą dirbti šioje grupėje, kad pasiektumėm realių veiksmingų e, rezultatų. E, taip pat norėčiau e, paminėti dėl, dėl giliavandenių žuvų žvejybos priežiūros Mes iš tiesų aktyviai e, sekame Europos parlamente atliekamą darbą su šio pasiūlymu, įskaitant neseniai įvykusius pakartotinus viešus klausimus, bei laukiame žuvininkystės komiteto e, pakeitimų. Sutinku, kad taryba, kaip viena iš teisėkuros institucijų, turi tinkamai prisidėti prie šio, e, prie šio klausimo svarstymo. E, dėkoju poniai Rodust ir ponui Arsenis už jūsų laišką man išreikštą ir išreikštą susirūpinimą šio klausimu. Lietuva kaip pirmininkaujanti šalis toliau tęs konsultacijas su valstybėmis narėmis ir planuos, kada ir kaip šį klausimą būtų galima geriausiai pradėti svarstyti taryboje. E, norėčiau taip pat paminėti apie išorinę dimenciją, tai yra būtent taryba pripažįsta išorinio aspekto svarbą ir jūsų paminėtų sąlygų būtinybę. Jos įtvirtintos yra bendros žuvininkystės politikos reglamente ir mes be abejo pasiryžę laikyti šių principų. E, dėl Skagerako, e, poniai Izabelai Lovin, norėjau paminėti, kad iš tiesų mes tikėjomės, kad Airija pasieks sutarimą, tačiau dabar intensyviai dirbsime su šiuo reglamentu taryboje, kad rūdienį galėtumėm pradėti trialogus ir pasiekti bendrą visiems e, priimtiną sutarimą. E, dėl e, tausumo tai be abejo peržvėjimas ilgą laiką buvo pagrindinė problema. Tačiau tikiuosi, kad šiemet susitarus dėl plate, platesnio užmojo ambicingos reformos ir veiksmingai ir savalaikiai ją įgyvendinant, mums pagaliau pavyks pasiekti ir išlaikyti tausią žvejybą Europos vandenise, ko visi ir siekiame. E, taip pat norėčiau paminėti dėl e, susitarimo su Mauritanija. Iš tiesų, suprantame, kad dabartinio protokolo techninės sąlygos ir suteiktos žvejybos galimybės yra griežtesnės ir iš tiesų ekonomiškai netaip patrauklios. Tačiau jos tokios reikalingos žuvų išteklių apsaugos ir kontrolės tikslais. Nuo metų pradžios padaryti protokolo pakeitimai suteikia vilties, kad žvejyba Mauritanijoje taps patrauklesnė Europos žvėjams. Taip pat būtina atminti, kad mūsų laivynai, ypač pelaginių žuvų, šiuo metu neturi kitų alternatyvų vakarų Afrikos pakrantėse. Ir e, atsakant į pono e, Straun Stevenson klausimą dėl Europos jūrų žuvininkystės fondo finansuojamų veiklų, norėčiau paminėti, kad taryba dėl remtinų E, veiklų po ilgų diskusijų savo sprendimą priėmė dar pernai metų spalį, tai yra 2012 metų, ir naujų laivų statybos neįtraukė į remiamas veiklas. Sekantis etapas, turėdami tarybos ir parlamento pozicijas, dėrybų kelių sutarsime dėl abiems teisėkūros institucijoms priimtinų pozicijų ir veiklų, kurioms labiausiai reikalinga Europos e, parama. Kalbant dėl mažos apimties priekrantės žvejybos e, svarbos, norėčiau paminėti, kad visiškai sutinku su jumis, kad mažos apimties žvejyba yra labai svarbi. Iš tiesų tai reikšmingas pajamų užimtumo šaltinis pakrančių bendruomenėse. Taip pat dažniausiai ši žvejyba yra tausi. Todėl turė, turime palaikyti priekrantę žvejybą. Tam bus be abejo reikalinga ir atitinkama Europos jūrų ir žuvininkystės fondo parama. Kadangi priekrantės žvejyba valstybėse narėse ganėtinai yra skirtinga, tai šioje vietoje galėtų atsiskleisti būtent regionalizacijos principo taikymas. Visais šiais klausimais be abejo pažangos pasieksime tiek, kiek dirbsime kartu, bendrai sutardami, konstruktyviai bendraudami, diskutuodami ir rasdami geriausius sprendimus. Taip pat dar norėčiau keletą paminėti, e, e, e, pateikti atsakymą į paminėtus klausimus, tai būtent dėl skumbrių žvejybos, tai taryba jau keletą metų stebi šią situaciją ir yra e, nusivylusi, kad niekaip nepasiseka rasti to sutarimo o tuo tarpu skumbrių ištekliai yra peržvėjojami. Tačiau jeigu trečiosios e, šalis žvejoja netausiai, ES turi tam tikrų teisinių priemonių ir gali taikyti priekybinės bei kitas sankcijas šioms šalims. Inicijuoti šių priemonių taikymą yra būtent komisijos e, prerogatyva. Tačiau noriu Jūs patikinti, kad taryba e, iš tiesų atidžiai seka šią informaciją ir ateinantį pirmadienį ministrų taryboje komisija yra kviečiama pristatyti naujausią informaciją šio klausimu. Ir e, baigdamas, atsakydamas į šios klausimus, dar norėčiau kartą paminėti, kad Lietuva pirmininkaudama tarybai visada tinkamai įvertins parlamento vaidmenį teisėkūros procese ir tikrai imsimės konstruktyvaus dialogo, kad būtų priimti geriausi sprendimai bendrai diskutuojant ir bendrai dirbant. Ačiū. Muy bien, muchas gracias, presidente. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien quiere añadir algo o aclarar algo? Ačiū pirmininkė. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, dar kažko pasitirauti, ne? Kągi, tuomet mes norėtumėm dar kartą padėkoti ministrui. Tikrai tikiuosi, kad abipusis bendradarbiavimas tęsis. Labai ačiū už tai, kad atvykote.